Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. Taigi, kolegos, šios sesijos protokolas bus pateiktas kitos sesijos metu patvirtinimui.